skatinate diskusijas ir aš e, ateityje pabandysiu Jums papasakoti apie rezultatus dėl tų klausimų, apie kuriuos kalbėjote šiandieną. Ačiū. Grazie, komisari, komuniko di... Dėkuoju, gerbiami komisarai. Yra parengtos šešios rezoliucijos. E, dabar diskusija šiuo klausimu yra baigiama, balsavimas vis, vyks rytoj 12 val. 30 minučių. Na, o dabar klausimai, į kuriuos atsakomi žodžiu. Pirmasis klausimas dėl atliekų krizės kampanijoje. Iš karto suteiksiu žodį klausimo autoriams. Poniai Aukiant, dviem minutėm, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau ir padėko, padėkoti ponui komisarui Potočnekui, nes atrodo, kad situacija yra tokia, kad e, komisija kai kada tikrai nuosekliai imasi tam tikrų veiksmų ir tie veiksmai yra matomi. Todėl aš tikiuosi, kad šiandien taip pat išgirsime konkrečių atsakymų, nes jeigu niekas neįvyks, jeigu Italijai nebus taikomo, taikomos griežtos sankcijos, tai mes nuolat susidursime su panašia problema, nes atliekų problema aktuali ne tik Italijoje ir jeigu susidarys įspūdis, kad galima tokiu būdu išvengti e, įsipareigojimo tvarkyti atliekas, tai tuomet mes mm, susidursime su didžiulė katastrofą. Norėčiau kreiptis į Italiją. Žinau, kad Italijos vyriausybė e, nėra atstovaujama čia šiame posėdėje, tačiau yra labai svarbu, kad Italija taip pat suvoktų, kad reikia kovoti su šia problema, juk Italija yra tokia nuostabi šalis, o jinai dabar skęsta šiukšlėse. Šiukšlių atliekų kalnai auga e, vis toliau, situacija blogėja, Italijos gyventojai ne, negali toliau būti E, negali būti kenkiama jų sveikatai. Reikia e, skatinti, kad Italijoje būtų e, patvirtintas atliekų šalinimo planas negalima atliekų problemų įspręsti, jeigu kartu tai nedaroma kartu su gyventojais, o juk Italijoje yra daug žmonių, kurie yra tikrai pasirengę padaryti viską, kad būtų tvarkomos atliekos, galima panaudoti policiją, e, karinės pajėgas, siekiant išspręsti šią problemą ir tokiu būdu e, būtų galima kovoti su tais tikraisiais nusikalteliais, su didžiuliais koncernais kurie e, nori atsikratyti tų atliekų ir dažnai tas atliekų ūkis yra valdomas mafijos, taigi ši problema yra iš tiesų labai rimta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau žodis teikiamas ponui Zondergaard. Ja. Tak for formand. Dėkoju, ponė pirmininkė. Biudžeto kontrolės komiteto delegacija rudenį lankėsi Italijoje ir mes ten sustikome su kampanijos regiono pirmininku, prezidentu. Mes jam uždavėme klausimą, kodėl nesprendžiamos šitos baisios atliekų šalinimo problemos kampanijoje. Jis mums atsakė, kad tai yra politinė problema. Ir manau, kad šis atsakymas tikrai daug ką pasako. Jis galėjo pasakyti, kad tai yra techninė problema, tai yra logistinė problema, galėjo pasakyti, kad tai yra ekonominė problema ne, bet jis pasakė, kad tai yra politinė problema. Taigi, o tai ir yra esminė problema, kad toje šalyje trūksta e, politinės valios. Ir tas politinės valios trūkumas e, privedė prie to, kad Italija nevykdo savo įsipareigojimų. Kalbant, e, pavyzdžiui, apie Italijos įsipareigojimus dėl atliekų tvarkymo direktyvos. E, ir būtent dėl politinės valios trūkumo e, ne, spalio mėnesį nebuvo imtasi jokių priemonių, kad būtų įgyvendinti atitinkami sprendimai. E, kadangi trūko politinės valios, ES iki šiol e, negavo iš Italijos jokio atliekų e, tvarkymo plano. E, kampanijos regiono institucijos bandė kažkaip nuslėpti šį skandalą, bandė nuslėpti esamą problemą, tačiau mes ir mūsų frakcija atstovauja tokią poziciją. Mes norime, kad e, tie italai, kurie e, nori kažką daryti, tvarkyti atliekas, mes norime parengti e, paremti tuos italus. Taip pat norime padėti jiems e, nubausti kaltuosius. Taip pat norime išvengti tokios situacijos, kad už šią e, problemą turėtų mokėti visos ES mokesčių mokėtojai. Dėkoju. Toliau ponė Merkis ket, keturios minutės. Dėkoju ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė praėjusiais metais mes lankėmės kampanijoje ir pamatėme, kokia yra situacija. Pamatėme, kokia yra situacija dėl tos atliekų krizės. Lankėmės taip pat ir Neapolyje ir ten taip pat įvertinome esamą situaciją ir tą situaciją galima įvertinti kaip labai rimtą, netgi katastrofinę. Uh, Ir pavyzdžiui, net ir e, nacionalinėme parke, Vezuvijaus nacionalinėme parke yra savartynas. Tame nacionalinėme parke yra ištisos šiukšlių krūvos. E, ten yra e, komunalinės atliekos, yra e, savartinai, kur deginamos atliekos. E, E, buvo, ten yra pastatytas atliekų deginimo įrenginys, tačiau jis neveikia, taigi galiu pritarti tik prieš mane kalbėjusiems kolegoms. Čia mes e, turime kalbėti apie politinę problemą ir neturime leistis į tuos politinius ginčius, ieškodami, kas yra kaltas. Mes turime išvengti e, visų e, šios problemos politizavimo. Mes nor, turime padaryti viską, kad e, at, at, atsakingi politikai ir Italijos gyventojai kartu spręstų šią problemą. Aš iki šiol nemačiau atliekų tvarkymo pra, plano ir aš tikiuosi, kad jūs, komisarė, galėsite mums pasakyti, ar Italija pateikė tą atliekų tvarkymo planą. Praėjusiais metais, kai lankėmės toje provincijoje, tame regione, mes visur klausėme apie tą planą, e, netgi kreipėmės į Italijos e, vyriausybę ir dėje mes negavome jokio atsakymo, taigi ES yra paskutinė mūsų viltis, niekas mūsų neklauso ir bent jau Europos komisija atvyko į šį posėdį ir todėl mes visą savo viltis dedame į Europos komisiją ir tikimės, kad ji padarys viską, kad būtų išspręstos problemos kampanijos regione. Ir aš tikiuosi, kad jūs nenuvilsite mūsų lūkesčių. Taip pat yra labai svarbu spręsti problemas vietoje. Mes patys tą bandėme, tačiau savo rankomis mes negalime sutvarkyti tų savartynų. Manau, kad komisija čia yra esminė institucija ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turite kažkokį planą, kaip jūs sieksite įgyvendinti tą planą ir koks yra tvarkaraštis ir kiek ilgai jūs uh, lauksite. O taip pat norėčiau paklausti dėl sankcijų, e, nes juk Europos teisingumo teismas priemė savo nutarimą. Taip pat kas atsitiks su struktūros fondo lėšomis, mes čia susidurėme ne tik su atliekų krize, mes matome, kad keliama didžiulė grėsmė e, žmonių sveikatai, ką Europos komisija žada padaryti. Žinau, kad tai yra ne jūsų kompetencijos sritis, tačiau norėčiau, kad paliestumėte ir šiuos aspektus. Aišku, mafija čia taip pat vaidina svarbu vaidmenį ir Tai aišku, vėlgi nėra tiesioginė Europos komisijos užduotis kovoti su mafija, tačiau manau, kad visi kartu mes turėtume pasvarstyti, ką mes galėtume nuveikti, kaip galėtume kartu veikti, e, kad būtų įgyvendinami mūsų teisės aktai, mūsų priimtos direktyvos, kaip mes galėtume e, gerąją patirtimi pasitarnauti. Galbūt kitos valstybės narės čia galėtų kažkuo padėti. Ar nemanote, kad e, tame slypi galimybės kažkokios? galbūt mes galėtume parodyti, kad tie šiukšlių kalnai e, gali būti ir tam tikra galimybė gal, galų galiausiai pradėti tvarkyti, perdirbti atliekas. Be, be to negalima bet kaip. E, renkti e, atliekų savartynų visoje Europos Sąjungoje. Tam turi būti užkirstas kelias. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar e, žodis teikiamas poniai Bicoto pus, e, dviems pusę minutės. Ačiū, pirmininkė. Padėtis kampanijoje, ypač Neapolyje, o žinoma, dėja visam pasauliu, tai tęsiasi daug metų, Europos Sąjunga tai bandė spręsti įvairiai. E, E, tačiau atsižvelgiant į padaroksalę e, situaciją, norėčiau sužinoti, ką komisija mano apie Italijos teisės aktus ir kokios sankcijos bus taikomos, jeigu atliekų krizėje kampanija e, nebus išspręsta ir išspręsta greitai. Ar komisija atidžiau nenagrinės. Ne E, informacijos apie tai, kaip valdomos ES e, e, lėšos įgyvendant integruotą atlikų tvarkymo sistemą, kai kalbate apie skubius veiksmus. Kalbama apie sudėtingas situacijas, tačiau tai reikia spręsti greitai, tai skubios situacijos, tačiau jeigu tokia situacija jau 15 metų, tai kažkas neveikia. Italijos vyriausybė padarė, ką gali, kad E, išspręstų šitą atliekų tvarkymo e, krizę, tačiau aplink Neapolį tonos e, atliekų, kurias reikia sutvarkyti. Na, kampanijos savivaldybei, regioniai valdžiai ir jie to negali padaryti ar galbūt nenori. Ir padėtis Neapolyje kampanija, tai, na, tai tokia. Uh, E, e, situacija, kuri yra tiesiog su, susijusi su tinkamu na, atliekų tvarkimu. Problema ne Italijos vyriausybės. E, Italijos vyriausybė netgi kariuomenę nusintė prieš porą savaičių. Tai buvo ir anksčiau padaryta įrenginiams valdyti, kurie nebuvo valdomi eksploatuojami tinkamai. Taigi problema ne Italijos vyriausybės. Iš tiesų atsakomybė tenka vietos valdžiai, kampanijos valdžiai, ir nusikalstami elementai labai daug uždirba infiltravus komorai į vietos valdžią. Ačiū komisijos narys Potočnikas. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti parlamento nariams, kurie atkreipė mano dėmesį ir mano tarnybų dėmesį į šį svarbų klausimą. Džiugu, kad Europos parlamentas ėmės aktyvaus vaidmens stebėti atliekų tvarkymo padėti kampanijoje. Tai uh, rodo ir peticijų komiteto patvirtinta ataskaita po apsilankimo kampanijoje. Uh, ten buvo apsilankyta praeitą balandį. Europos parlamentas iš tiesų čia vaidina svarbu vaidmenį ir labai atsakingai tai daro. Europos teisingumo teismui priemus sprendimą 10 kovo 4 komisija nusintė raštą Italijos valdžiai ir paklausė, kokiu priemoniu ketinama imtis e, siekiant įgyvendinti Teisingumo teismo sprendimą. Po to komisija e, nekarta bendravo, buvo sustikusi su Italijos valdžia. E, paskutinį kartą tai buvo apsilankimas Neapolėje, tai 10 gruodžio 22-23 dieną. E, aplinkosaugos generalinio direktorato delegacija nuvyko. E, ten ir mūsų nuomonė Italijos valdžia dar turi padaryti labai daug, kad įgyvendintų Europos teisingumo teismo sprendimą. Konkrečiai visų pirma, e, reikia išplėsti ir modernizuoti atlikų tvarkymo uh, objektus visoje kampanijoje. Antra, reikia parengti veiksmingą valdymo planą, e, skirtą komunaliniams atliekoms kampaniją, atsižvelgiant be kita ko į ES atliekų tvarkymo hierarchiją. Komisijos netenkina priemonės, uh, apie kurias pranešė Italijos valdžia, Europos teisingumo teismui paskelbus sprendimą, kadangi nėra e, numatytas konkretus tvarkaraštis statybos darbų e, reikalingos infrastruktūros. Manome, kad atliekų tvarkymo planas e, kampanijoje turi visiškai atitikti ES aplinkosaugos teisės aktus, reikia teikti prioritetą E, atlieko kiekio mažinimui, antriniam panaudojimui. Reikia užtikrinti atskirą e, surinkimą atliekų, rušiavimą visame e, regione. Reikia kampanijoje numatyti būtinas kompostavimo priemonės, atliekas reikia tvarkingi, tvarkyti saugiai per pakankamai trumpą laikotarpį. Na, tai reiškia, kad Italijos valdžios institucijos turės e, atlikti an analizę e, ekobalę, tos atliekų juostos vadinamosios ir turės priimti sprendimus, kaip saugiai tvarkyti atlikas. Jeigu nebus efektyvaus atliekų tvarkymo plano, komisija grįž ir vėl kreipsis e, į teismą siūlęs taikyti nuobaudas, todėl turėtumėm labai ateidžiai įvertinti liekų tvarkymo planą kurį e, ką tik komisijai pateikė kampanijos valdžios institucijos, ką tik, iš tiesų reiškia ką tik, reikia atidžiai stebėti, kad valdžios institucijos iš tikrųjų patvirtintų ir gyvendintų tą planą. Sprendimas dėl to, ar ir kada e, e, pradėti procedūra pagal 260 straipsnį e, priklausys daugiausia nuo atliekų tvarkymo plano turinio ir nuo priemonių e, terminų, priemonių skirtų e, problemai įtikinamai spręsti. Dėl veikiančių savartynų komisija pradėjo tyrimą ir e, paprašė Italijos e, valdžios institucijų pateikti informaciją apie Ticiano e, ir kito savartino veikimą. Plano dar nėra ir kai planas bus gautas, komisija įvertins. Dabar komisija dar neturi įrodymų, kad būtų pažeisti ES aplinkosaugos teisės aktai. Tai, kad savartynas e, yra e, saugoma gamtinėje vietovėje, tai dar nereiškia, kad pažeisti ES teisės aktai. Žinoma, e, jei laikomasi kitų taisyklių ir jei kompetitingos valdžios institucijos atlieka reikiamą poveikio aplinkai vertinimą ir jį įgyvendinamos švelnimo ir kompensavimo priemonės dėl atliekos, atliekų tvarkymo priemonių bendro finansavimo kampanijoje. Na, 94-99 metais 88,1 milijonų eurų skirti tokiem projektam, 49 procentus bendrai finansavo RDF, tačiau ne visos lėšos buvo panaudotos dėl sunkumų kilusių dėl atvikų tvarkymo krizės. Du tūkstantaisiais 2006 e, metų e, E, laikotarpiu buvo skirti 140 milijonų, 50 procentų skiria RD, RDF, daugiausia tai skirta atliekų tvarkymo projektam, tačiau kilus atliekų tvarkymo krizai komisija nusprendė imtis specialių priemonių, siekiant užtikrinti, kad RDF e, lėšos skirtos kampanijoje būtų tinkamai panaudotos e, nuo penktųjų sausio pirmosios išlaidų išlaidų valdymas buvo e, laikomas netinkamu finansuoti. Antra, 7 birželio 27 dieną pradėta procedūra, e, pažeidimo procedūra. Ir komisija informavo Italijos e, valdžią, kad daugiau nebe, nebebus teikiamas finansavimus. Vėlesnių laikotarpių 207 milijonai e, eurų buvo e, skirta, vėlgi 50 procentų per e, FRD, tačiau E, paskirstimas lėšų atliekų tvarkymo sektorija priklauso e, nuo tos sąlygos, kad Italijos valdžios institucijos turi patvirtinti atliekų tvarkymo planą, turi, kuriam turi pritarti komisija. Rytoj komisija paskels ataskaitą apie teminės prevencijos e, strategijos įgyvendinimą. Ir Pagal šią ataskaitą valstybių narių rezultatai atliekų tvarkymo skiria labai skiriasi ir tai rodo, jeigu yra reikiama strategija, tai savartynuose atliekų galima sumažinti iki nulio, pasinaudojant kompostavimo, perdirbimo, antrinių panaudojimo. Be to tai padeda sukurti darbo vietų, padeda aukti ekonomikai, tuo pačiu e, mažinamas dalykų poveikis e, aplinkai. Todėl aš tikiuosi, kad kompetitingos institucijos pavers tai galimybę, pradės atskirai rinkti atlikas kampanijoje. E, apibendrinant, noriu, noriu pasakyti, kad komisija mano, kad kampanijos atlikų tvarkymo planas atrodo įtikinamai. Reikia, kad pagal planą būtų kuriama reikiama e, infrastruktūra. Tikimės, kad projektai bus e, įgyvendinami ir kol, ne, kol nebusime tuo uh, tikri, tol uh, komisijos finansavimas kampanijoje uh, bus stabdomas. Dėkui. Grazie, komisario. Ora la parola agli... Dėkoju komisarui. Dabar suteiksiu suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Pirmiausiai, APP vardu pasisakys ponia Maconė. Dvi minutės įkalbės. Dėkui pirmininkė, dėkoju komisarui už tai, kad e, paminėjo, jog peticijų komitetas aktyviai yra įsitraukęs į atitinkamą veiklą parlamento vardu siekiama suvaidinti politinį vaidmenį, kad būtų atsakingai sprendžiama situacija skaidriai, kad būtų įtraukti piliečiai į deramą ir atsakingą dialogą. dialogą. E, vienas regiono atstovas pasakė šių metų, praeitų metų kovo mėnesį, kad e, vyksta dialogas su komisija. Aš tikiuosi, kad tas dialogas buvo kitoks negu anksčiau, nieko ypatingo, bet pagaliau žmonės e, suvokia, kokia baisi yra situacija ir imasi atsakomybės. Jie per pastarusius 15 metų sustiprėjo dėl to, kad e, ne, siimamasi, ne, nėra imtasi veiksmų. Šių metų, praeitų metų kovo ketvirtąją e, Italija buvo prieš Italiją buvo priimtas Europos teisingumo teismo sprendimas. Ir žinome, kad jau vyriausybės atstovai e, rengia programą. Liepos mėnesį peticijų komitete kalbėjome apie atitinkamą programą. Buvo e, konkrečiai kalbama apie konkrečias e, programas skirtas kietosiams atliekoms, miestų atliekoms. Buvo taip pat žino, taip pat žinoma, kad komisija yra patvirtinusi tam tikras priemonės pernai balandį ir dabar jau e, veikia atitinkama sistema perdirbimo Salerno rytų Neapolyje. Taip pat paskelbtas yra konkursas e, dėl mm, įrenginių kompostavimui, perdirbimui, e, dėl aerobinio oro valdymo. Ir taip pat penkiose provincijose yra numatytos e, teritorijos, e, kur yra perdirbamos atliekos. Yra numatomos priemonės laikinajam saugojimui atliekų. Kai kurie ištekliai yra panaudoti iš regionio vystimosi fondo, kaip sakė ponas e, Bočeli, Italija turi nuo metų iki dviejų metų įvykdyti teismo sprendimui ir komisija gali e, pagalvoti, ar nereiks e, pratesti šio termino, bus pažiūrėta, kaip vykdomi yra darbai. E, peticijos autoriai pateikė tam tikrų rezultatų ir tikimasi, kad ateityje nebereikės papildomų sankcijų. Aš tikiuosi, kad šios diskusijos nenukreiptos prieš institucijas ir politinės partijas. Tai yra, e, deriam, turi būti derama diskusija ieškant sprendimų. Ir e, rezoliucijos, kurios bus patvirtintos vasarėje, tokiu būdu bus bendros, lauks visų pritarimo, o kitokiu atveju mes tik eikvosime laiką ir dar pabloginsime situaciją. Kolegos, aš ponios Maconį nepertraukiau. Ji labai išsamei pasisakė, tačiau prašau visų laikytis kalbėjimo laiko. Ir jeigu skaitote, tai skaitykite gana lietai. Nes E, kitaip vertėjai nespėja išversti jūsų pasisakymų. Dabar pasisako ponas Pirilo. E, matome, kokia susidarė krizė dėl atliekų perdirbimo ciklo kampanijoje. E, žinome, kad e, pasiekmes turi poveikio vietos gyventojams. E, Europos institucijos įsikišo, kad užkirstų kelią tos problemos gilėjimui. Taip pat prašoma, kad vietos valdžia suteiktų tam tikrus saugiklius, garantijas, kad būtų užtikrinta, jog bus įvykdyti įsipareigojimai, bus rasti tvarūs sprendimai kampanijoje. Bet kalbama buvo apie šią situaciją, nežinant tikrojo e, vaizdo. Žinome, kad dabar regionis planavimas nuo 10 metų perkeltas į 11 metus. Situacijos negalėsime suvaldyti, jeigu vėl bus atidėtas planų įgyvendinimas ir jeigu ir toliau organizuoti nusikaltėliai sieks pasipelnyti. Italijos valdžia 9 metais. E, priemė įstatymą, pasakė, kad nepaprastoji padėtis jau panaikinta ir kad e, ciklas perdirimo perkeltas yra į tam tikras provincijas. Neapolėje, pavyzdžiui, e, kur didžioji dauguma kampanijos gyventojų gyvena, tik tai e, to, toje teritorijoje tik regionai gali gerai įgyventinti priemonės ir nežiūrint to vis tik tai pasiekti tam tikrų rezultatų, e, rušiuojant atliekas. Buvo skirta lėšų tam. Labai svarbus yra vietos valdžios darbas. Pirmiausia, e, formuojant bendrąją poziciją vietoje. Būtent tada galima stebėti, kaip yra perdirbamos e, atliekos, e, nėra naujų deginimo įrengimų, taip, bet kai kur yra atliekos laidojimos ir jeigu taip ir toliau bus, tai tada vėl bus suparalyžiuotas visas procesas. Ir iš tikrųjų e, kampanijos regionas turi parengti deramą programą. Dabar Aldė vardu ponė Alfano. Dėkoju. Pone komisarė, nepaisant Italijos vyriausybės propagandos, tai yra struktūrinė problema, e, kuri dar tikrai nėra išspręsta kampanijoje. Pažiūrėkime į faktus. Kampanijos piliečiai ir toliau gyvena bei miršta šiukšlėse tiek e, politikai, tiek kairėje, tiek dešinėje turi būti atsakingi už šią problemą. Šios problemos sprendimas neturi būti užkrautas ant piliečių pečių. ES turėtų rasti kažkokį sprendimą. Tas sprendimas turėtų būti geras, nes kitaip jos įsikišimas bus e, betikslis nėra jokios prasmės e, statyti atliekų deginimo įrenginių, kurie neturi ateities perspektyvos, nes tuomet atliekos virs pelenais, kurie taip pat bus kenksmingi gyventojams. Atliekų tvarkymo direktyva e, būtų pavyzdys, kaip būtų galima spręsti e, atliekų problemas, e, nesukeliant žalos piliečių sveikatai ir kuriant darbo vietas. E, E, taip pat reikia nepamiršti, kad atliekų valdymo srityje tiek Italijos pietuose, tiek šiaurėje didelį vaidmenį vaidina mafija. Taigi mes turime daryti viską, kad problema būtų sprendžiama taip, kad būtų pastarnauta piliečiams, kad nebūtų daroma žala jų sveikatai. Ką galima padaryti, kad to, tie Italijos regionai nebūtų valdomi karinių pajėgų. Taip pat galima pasižiūrėti apklausos rezultatus, kiek yra vėžinių susirgymų e, tame regione. Ir e, mes matome, kad e, Italija pažeidžia te, ES teisės aktus. Dėkoju, toliau žaliųjų vardų kalbės ponė Lichtenberger pusantros minutės. Dėkoju. Po pasakų, kurias mums pasakojo kolegos iš Italijos, iš EPP frakcijos, aš norėčiau grįžti atgal į žemę. Iš tiesų, faktas yra tas, kad Italijai E, yra priimtas te, Europos teisingumo teismo sprendimas, jis priimtas teisėtas, Italija nesilaikė atitinkamo tvarkarašio, neparengė atliekų tvarkymo pa, plano arba jeigu jį parengė, tai nepateikė jo laiku. Tokia yra situacija, tokie yra faktai. Tačiau negalima atsikratyti įspūdžio, kad iš atsakingų asmenų pusės daroma viskas, kad e, dėlsiama tiek, kad susidarytų ypatinga padėtis, kad Italijoje būtų e, galima valdyti ypatingosios padėties įstatymais, priimti sprendimus ir e, išvengti atitinkamų teisės aktų laikymosi. Būtinės atliekos yra laik, maišomos su pramoninėmis atliekomis, tada jos kraunamos atitinkamame savartinė, kuriam, kuriame nesilaikoma nesilaikoma jokių e, principų. Tai nėra Italijos, Itali, disku, italų kolegų diskusija, gerbiami kolegos. Čia mes kalbame apie diskusiją dėl ES teisės aktų nesilaikymo. Jeigu bus elgiamasi taip, kaip elgiamasi dabar ir kitose valstybėse narėse, tai turės baises pasiekmes visai ES. E, Čia mes susidurėme ne su kažkokiamis smulkmenomis, mes susidurėme su baise katastrofa. E, čia yra kalbama apie e, grėsmę piliečiams ir netgi piliečių protestai yra užgniaužiami policijos pajėgomis. Protestai, kurių metu e, piliečiai protestuoja prieš tai, kad būtinės atliekos būtų maišomos su pramoninėmis atliekomis. Taip negalima elgtis, reikia daryti kažkokias išvadas iš šios situacijos. Todėl yra gerai, kad dabar neskiriama atitinkamų lėšų, e, nes reikia pasimokyti iš esamos situacijos. Mes turime kalbėti apie ES teisės aktų įgyvendinimą. Grazie, credo che l'onorevole Higgins non sia. Dėkuoju, nematau pono Higginso salėje, taigi suteiksiu žodį ponui Rosi minutėje. Dėkoju. Atliekų tvarkymo sistema turi e, būti susijusi su atliekų skirs, e, rušiavimu ir galutinis tik etapas turėtų būti deginimas. Aš nežinau, ar kalta yra šiaurė ar pietus. Ministras e, ankstesnis atstovavo žaliųjų partijai. Ištisus dešimtmečius žmonės kalba apie šią problemą egzistuojančią aplink Neapolį. Dabar susidarė vėl ypatinga padėtis, tačiau atsakinga yra Italijos šiaurė. Kalbama apie tai, kad atliekos keliauja į šiaurę nuo Neapolio, bet tai yra neteisinga. Anksčiau vietos valdžia leido organizuotiems nusikaltėliams nelegaliai e, laidoti atliekas ir nebuvo pakankamai pasirengta, priemonių nebuvo. Žmonės kampanijoje vadovavo vėlgi dėl valdž... tokios valdžios, kuri yra nepajėgi. Dėkoju. Pone Vertman, pusantros minutės gerbiami kolegos atliekų krizė jau egzistuoja apie 14 metų. Esami savartinai yra perpildyti, atliekų tvarkymas yra blokuojamas. Piliečių nepasitikėjimas bet kokiais projektais susijusiais su atliekų tvarkymais yra susijęs taip pat su tuo, kad politikai pateikia daug pažadų, bet jų nesilaiko. E, šiame regione praktikoje buvo taikomi pereinamo laikotarpio sprendimai, tačiau nebuvo įpareigojamos e, atitinkamos institucijos informuoti gyventojus. E, tame regione nuolat gami, nuolatinės kasdieninės atliekos viršyje e, ES vidurkį ir, liūdna, ir tos atliekos yra netvarkomos. E, čia mes susidurėme su ekologinio samoningumo trūkumu. Taip pat žinome, kad tarp e, to regiono piliečių yra paplitę vėžiniai susirgymai bei kvepavimo takų susirgymai vaikų tarpe. Todėl reikia kuo greičiau ieškoti sprendimų ir juos įgyvendinti. Dėkoju uždėmesi. Grazie. Ora gli altri oratori. Dėkoju. Toliau kalbėtojai, kurie kalbės savo vardu, ponas Rivelinė dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Zieber ir kitiem kolegom, kurie pasitikėjo manim ir pareigojo mane kalbėti. Ir norėčiau informuoti jūs, kad kampanijos regione vyksta ir e, teigiami dalykai. Ir e, mes turime kalbėti apie 260 straipsnį. E, regiono vyriausybė e, jau prieš kelias dienas pateikė tą atliekų tvarkymo planą, prie jo jį dirbo jau kelis mėnesius ir yra pradedama vykdyti atliekų rušiavimo e, politika ir yra daroma viskas, kad būtų sumažintas atliekų, atliekų kiekis. Taip pat yra skelbiami konkursai e, naujų savartynų statymui ir e, atliekų deginimo įrenginių statymui. Ir pagrindinis tikslas yra ne tik išvalyti Neapolį ir jo regioną, bet užtikrinti atliekų perdirbimo ciklą, kuriame būtų naudojami modernus įrenginiai, e, kur būtų laikomasi ekologijos ekologinių nuostatų ir būtų tvarkomi seni savartynai. E, reikia nubausti tuos, kurie yra atsakingi už susidariusią krizę. Tai yra e, žaliųjų ir kairiųjų politikai Italijoje, kurie patys e, sukėlė šią, šią nusikalstamą situaciją ir pasinaudojo, pasipelnė iš toksinių atliekų. Todėl norėčiau kreiptis į visus, kad būtų dirbama už kampanijos regioną, o ne prieš jį, e, siekiant pasitarnauti savo frakcijos logikai. Tikiuosi, kad mes išspręsime tą susidariusią ypatingą situaciją. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponui Demagistris. Ačiū. Grįžkime aštuntuosius. Berluskonio vyriausybė sakė, kad problemo, problemos nebėra. Tai gerai, kad ES blokavo finansavimą Italijai tol, kol bus nepateiktas atliekų tvarkymo pla, planas, kuris nedarytų žalingo poveikio um, aplinkai taverna derle atlikos e, nekontroliuojamos e, yra Tarcinio, Vezuvijos nacionaliniam parke. Dėl to miršta žmonės, e, jie susirga vėžių, kitomis lygomis. Ir Komora vyksto nusikalstama veiklą, kriminalizuojama vietos valdžia. Tai e, veikėjai, kurie gyvena pogrindyje ir e, iš tiesų Italijos vyriausybė visiškai negina savo e, regiono aplinkos. Ponas Pironė, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Centralizuota ir biurokratinė Europa neskiria uh, E, regionų ir administracinių procedūrų valstybė, valstybėse narėse. E, atsakomybė už sudėtingą padėtį kampaniją e, tenka kampanijos miestams. Esu iš Padanos ir iš tiesų atmešiau bet kokius kaltinimus. Kampanijos žmonės balsavo už valdžią, kuri nesugeba išspręsti šios problemos ir kartoja tą pačią um, kalbą rinkimai išrinkimą. Esam pasirengę padėti kampanijai, tačiau uh, ne prisimsime kaltinimo, kurie mums metami yra. Ačiū, panas Baltasarė. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai kolegos. Savo kalboje neneiksiu, kad padėtis rimta. Tai akivaizdė pasiekmė politinių administracinių trūkumų kyla pavojus, kad bus supančiotas visas regionas ir miestas atlikos problemų. Pane e, Lichtenberger e, padėtis kampanijoje susidarė dėl vietos valdžios nesugebėjimo, dėl Neapolio valdžios na, iš kairės nesuge, nesugebėjimo ir žalieji tarybos nariai negalė, negalėjo priimti drąsių sprendimų dėl atliekų tvarkymo ir surinkimo. nesugebėjimas prisimti atsakomybės, politinė nekompetencija, nerištingumas tik, vien tik tai keiksmuojamas. Visa tai apibūdina politinę valdžią, tačiau šis laikotarpis pasibaigė ir aš norėčiau užtikrinti tuos, kas pateikė klausimą žodžiu, politinė situacija visiškai pasi, pasikeitė, nacionalinė vyriausybė kreipėsi į vietos valdžios institucijas, kad jos spręstų šią krizę, kad būtų tvirtai siekiama įveikti kliūtis, nes e, žmonės Nes, aišku, žmonės nenori savo kieme laikyti e, šiukšlių, reikia tinkamai gyventi atliekų tvarkymą, tinkamai e, rušiuoti atliekas ir būtų, e, būtų neproduktyvu ir politinė prasme neteisinga taikyti sankcijas ar draudimus institucijoms, pasinaudojant ES e, ir nacionaliniam lėšom bendradarbiaujant su ES reikia galų gale išspręsti šitą baisę e, situaciją Neapolėje ir kampanijoje. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponui Šnelhart pusantros minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, tikiuosi e, ir norėčiau, kad šita diskusija bus pradžia. E, naujo atliekų tvarkymo kampanijoje. Aš manau, kad Europos teisingumo teismo nutarimas turi būti pradėtas vykdyti ir reikia taikyti europinės priemonės atliekų tvarkymui. E, Nelegalus savartinai taip pat yra problema, su jie reikia kovoti. E, praėjo 20 metų po to, kaip susivienijo e, rytų ir vakarų Europą ir mes matome, kad dar iki šiol e, negalime pasigirti gerų atliekų tvarkymų. E, tačiau mes turime e, kovoti su blogio šaknimi ir tokiu būdu e, E, paminėti tai, kad admi Italijos administracijoje yra mafijinės struktūros ir būtent su jomis turime kovoti, norėdami pasiekti pažangos. Dėl manau, kad turime e, iškelti tokias sąlygas. Italijos vyriausybė turi pateikti atliekų tvarkymo planą, čia jai turėtų pradėti, padėti ir komisija, pateikti atitinkamus finansinius išteklius, kad būtų galima statyti naujus atliekų perdirbimo įrenginius. Taip pat už nelegalius e, savartynus turi būti taikomos griežtesnės baudos ir aš tikiuosi, kad Europolas ir Eurojustas padės Europos komisijai ir e, padės kovoti su mafija ir su tuo susijusiomis e, problemomis. E, manau, kad turime reikalauti iš Italijos, kad ji laikytųsi šitų sąlygų, įgyvendintų šias sąlygas. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole Com. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį pusantrą minutę poniai Komi. Komisarė, kolegos. E, pirmininkė, noriu savo kalboje pasakyti aiškiai, kad atliekų krizė kampanijoje per pastarus metus buvo šiek tiek sumažinta. E, buvo daug problemų susidarę ir iš tikrųjų reikia tam tikro laiko, kol išsprendžiamos visos problemos. Pateiktas klausimas žodžiu, kurį svarstome, kalbama apie procedūrą jame pagal 260 straipsnį. Bet vargu, ar e, tas straipsnis ir priemonės pagal jį padės išspręsti atliekų krizę kampanijoje. Mes e, kalbame apie atsakomybę, bet reikia kalbėti ir apie objektyvę atsakomybę. Kalbama apie bendrijos teisės pažeidimus, taip pat nederamus valstybės veiksmus. Tačiau Italija gerbė įsipareigojimus bendradarbiauti ir komisija bendradarbiauja su centrinė regioninė vietos valdžia, kad galėtų sekti situaciją. Italija yra aiškiai įsipareigojusi dirbti šioje srityje ir negalima to paneigti. Regionai, provincijos turi turėti atitinkamą politiką, kuri atitiktų provincijų poreikius, reikėtų užtikrinti ir sinergiją su sąjunga. E, mes kampanijoje valdžia kalba apie vertybių Italiją ir Italiją Mes, aišku, turime pirmiausiai pradėti nuo savęs. Apie tai kalbėdim dabar, ponė Matera. Pirmininkė, aš nekalbėsiu tik tai dėl politikos. Noriu e, pasakyti, kad Italija e, gerbia žmonių interesus, Italijos valdžia, kampanijos valdžia e, kūrė, rengė deramus planus dėl atliekų tvarkymo, e, siekia laikytis bendrijos teisės aktų, panaudotos bendrijos lėšas nuo 2000 iki 2006 metų. Nuo 2006 ir 2013 metų 1,1 milijardas eurų panaudota. Ir Kampanijos regionas pasinaudojo finansavimu tiek, kiek buvo skirta saugojimui, perdirbimui atliekų, e, smulkinimui atliekų, taip pat atliekų šalinimui. Ir taip pat e, kūrėmi planai, rengiami planai, kaip e, perdirbti atliekas, užtikrinti atitinkamą perdirbimo ciklą. 110 milijonų eurų buvo pastaraisiais keletą metų skirta, 50 milijonų finansuoti bendruomeninės e, instaliacijas rušiavimui e, atliekų 2000 2006-2013 metais e, buvo skirta daug lėšų ir mes panaudosime jas, mes sieksime deramai e, lėšas naudoti taip, kaip kad numatyta pagal paskirtį. Ir anksčiau mes e, taip pat siekiame veikti pagal tuos pačius principus, deramai panaudoti lėkšas, o komisija turėtų kalbėti su parlamentu apie tai, kad reikia objektyviai e, įgyvendinti teismo sprendimą. Dėkuoju. Spontaniški pasisakymai. Pone Morkūnaitė progą ir atkreipti dėmesį į kitas atliekų tvarkymo problemas Europos Sąjungoje. Šios problemos pasireiškia visų pirma plaidžių valstybės ir vietos valdžios institucijų požiūrį į atliekų tvarkymo prioritetus. Štai pavyzdžiui, e, viename Lietuvos miestų verslininkai siekiantis pastatyti atliekų deginimo gamyklą visuomenę klaidina atliekų deginimą statydami į vieną gretą ar net iškeldami prieš kitus atliekų tvarkymo būdus – vengimą, rušiavimą. Deja, vietos valdžios institucijos ir valdininkai ūkininkai atsakingi už atliekų tvarkymą į tokį klaidinimą nekreipia daug dėmesio. todėl raginu e, komisiją sprendžiant atliekų tvarkymo problemas europos sąjungoje atkreipti dėmesį ir į tokius pažeidimus kuomet nesilaikoma ir raginama nesilaikyti europos sąjungos atliekų direktyvoje įtvirtintų atliekų tvarkymo prioritetų. Grazie, la parola all'onorevole Iar. Dėkoju toliau žodis teikiamas ponui Jar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Peticijų komiteto delegacija lankėsi kampanijos regione ir e, dalyvaudamas toje kelionėje aš gavau informacijos apie situaciją ir iš tiesų matosi, kad kampanijos regionas susiduria su sudėtingomis uždu, e, užduotimis, nes reikia išspręsti praeities, dabarties ir ateities problemas. Mano įspūdžiai iš tos kelionės yra tokia, kad e, atliekų tvarkymo problema e, E, sprendžiama e, vargiai, iš dalies e, pasitelkiant karinės pajėgas. Deja, reikia paminėti, kad yra nelegalių savartynų, trūksta strateginio plano orientuoto į ateitį. Man atrodo, kad ES reikalavimai yra teisėti ir jeigu, e, tik tai jeigu Italija pateiks atitinkamą atliekų tvarkymo planą ir jo laikysis, tik tai tuomet ES turėtų jai skirti atitinkamų lėšų. Taip pat savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad Europos komisija ir mes, Europos parlamentas, nesame suinteresuoti, kad, būtų, e, kad Italija mokėtų didelės baudas. Mes esame suinteresuoti išspręsti tą atliekų krizę ir pasitarnauti kampanijos Šiaurės regiono žmonėms. Dėkoju. E, toliau ponas Rivelinį. Prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos lėšos, kurių kurios yra dabar užblokuotos, galbūt būtų lėšos, kurios padėtų išspręsti tą problemą, padėtų gerinti savartinų padėtį. Taigi, kas sugalvoja e, išaldyti tų lėšų skirimą? aš e, kalbėjau su kampanijos regione išrinktais politikais, jie negali e, e, bausti savo piliečių ir todėl aš norėčiau jūsų paprašyti atstovauti visą bendryją ir atstovauti jos piliečius. La komisione al komisario Potonik. Ačiū. Komisijos narys Patočnikas. Labai ačiū už jūsų nuomonės. Trys ar keturi klausimai išryškėjo. Juos aptarsiu. Pirmasis gana aistringai jūsų visų aptartas yra klausimas susijęs su kritinė situacija. Greitų atsakymų nėra. Buvo tam tikrų poslinkių teigiamų, tačiau e, akivaizdu yra tai, kad mums Dar reikia ieškoti sisteminio atsako į klausimus. E, tai nelengva, bet to reikia. E, šiuo požiūriu mūsų partneris ieškant sprendimų, kaip žinia, yra Italija. Bendradarbiavimas su regioninė valdžia šioje srityje taip pat yra būtinas, niekas dėl to nebejoja. Aš labai laukiu E, kol bus įvertintas naujas atliekų tvarkymo planas. Tikiuosi, kad jis toks yra, kokio mes ir tikimės visi. E, Ta planą vertins mano tarnybos specialistai ir galiu Jūs patikinti, kad tai bus padaryta taip, kad Italija bus traktuojama taip pat ir kaip bet kuri kita valstybė narė. Nepaprastai svarbu yra išlaikyti pasitikėjimą tarp valstybių narių. Taigi, kai kalbame apie tokių problemų sprendimą, tai galiu trumpai apibriežti savo požiūrį. Aš noriu e, būti naudingai griežtas ir e, griežtai naudingas. Mes, aišku, nesiekime nustatyti baudų, kaip kai kas iš jūsų sakė, mes pirmiausia norime spręsti problemas ir jeigu nebus kito būdo, problemams spręsti, tai tuo met teks nustatyti baudas, nes tokia yra mano pareiga. Aš noriu, kad, būti, kad būtų padaryta viskas, bendradarbiaujant su Italijos valdžia, kad rastume sprendimą. Galiausiai juk kalbame apie Italijos piliečių sveikatą ir Italijos aplinką. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti. E, pagrindų direktyva dėl atliekų, tai neseniai patvirtinta direktyva. Labai aiškiai galiu pasakyti, kad kiekviena šalis turi e, įdėkti hierarchiją atliekų tvarkymo srityje. Geriausios, geriausios atliekos, kai jų nėra. Reikia iš, e, siekti pakartotinio panaudojimo, perdirbimo, energetikai panaudojimo e, atliekų, o jeigu kitų galimybių nėra, tai tada jau būtų taikomas atliekų laidojimas. Mes žiūrime į e, tokią situaciją, kuri atsispindės rytojaus ataskaitoje. Joje kalbama apie valstybės narės, jų veiksmingumą, apie E, savartynų savivaldybėse, nes iš savivaldybių mes turime pačius geriausius duomenis. E, gal, galite tikėti, galite ne, bet yra penkios valstybės, kur savartynų yra uh, mažiau kaip 5 procentai. Savartynus patenka mažiau negu 5 procentai atliekų. Bet kai kur tas skaičius yra daugiau kaip 80 procentas. Taigi situacija Europoje yra labai skirtinga sprendžiant šią problemą. Aišku, tai yra klausimas, kurį norime spręsti. Kalbu apie tą skaitą, kuri atspindės 2005-2007 metų padėtį. Jeigu šalis nori, jos gali keistis. Jeigu jos deramai organizuos savo veiklą, tikrai įvyks pokyčiai. Ir Europą dabar galima padaryti į dvi dalis. Viena kurioje atliekos laikomos problema, kita, kurioje atliekos laikomos puikia galimybė ištekliams ir e, netgi finansinės naudos galimybė. Aš esu girdėjęs apie daug atvejų E, kur sakoma, kad e, reikia skelbti viešus konkursus, nes yra daug norinčių perdirbti atliekas. Nes žmonės, žmonės būtent nori pasinaudoti tomis atliekomis. Ir taip pat reikia uh, žiūrėti tuos dalykus. Dar vieną dalyką noriu paminėti. Mes turėtume e, Viena parlamento narė kalbėjo apie tai, kad reikia žiūrėti ir kitur ES į atliekų tvarkymo problemas. 2009 metais pažeidimų atveju e, buvo nustatyta 90 procentų Mes žiūrime horizontaliai į visas problemas ir mes privalome žiūrėti į tai ir galiu patikinti Jūs, kad taip dirbsime ateityje. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų e, sieksime kartu Jūs, parlamento nariai ir mes, komisijos atstovai, e, skleisti Europoje žinia, kad atliekos yra galimybė ateičiai. Mums labai reikia platinti šią žinę, nes mūsų ištekliai yra labai riboti. Mes su tuo kasdien susidurėme. Išteklių e, taupus naudojimas yra e, viena iš svarbių vienas iš svarbių dalykų ir atlikos duoda mums galimybių. Jeigu po dešimt metų manęs paklaustumėte, aš pasakysiu, kad taip, taip iš tikrųjų ir yra. E- Dėkoju, ponė komisarė. Diskusijos šiuo klausimu yra baigiamos. Balsuosime e, kitoje plenarinėje sesijoje.